Prego. Please, can you sit? No. Se siamo pronti, posso... chiederei di accomodarvi ai collaboratori. Please. Prašau susėsti. Se mh, mm, siete pronti, possiamo iniziare la nostra. Jeigu esate jau pasirengę, galime pradėti balsuoti. Pirmiausia, prieš pradedant balsuoti, aš norėčiau pasakyti, kad ponas Buzikas, pirmininkas, kaip pranešėjas bevelijo pats dalyvauti balsavime ir paprašė manęs užtikrinti pirmininkavimą. Todėl pirmiausia norėčiau paprašyti pasitikrinti, kaip veikia elektroninis balsavimas. Ir tuo pačiu pamatysime, ar e, nieko netrūksta iš delegacijų, ar ko nors ne per daug. Pabandysime. Kas patenkintas, kad šviečia saulė? Balsuokite už, o kas nepatenkintas, balsuokite prieš. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Veikia. Ir frakcijų skai, žmonių skaičius irgi viskas tvarkoj. Dabar galima pereiti prie balsavimo. Dabar jau galime pradėti balsuoti. E, pirmiausia, dėl partnerystės susitarimo su JAV, dėl priekybos ir investicijų, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Kompromisas numeris vienas e, yra patvirtintas. Perinam prie antro kompromiso. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dabar pereisime prie dvylikto pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 29 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 31 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad patvirtinta, tačiau pasitikrinkime dėl 31. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Atsiprašau, mes pamiršome 34 pakeitimą. Atmetėme 31, todėl turime balsuoti dėl 34, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Atmesta. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkė patvirtinta. Nemačiau iš karto. Dabar pereiname prie 41 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 42. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė. 42 tai yra papildomas, papildymas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vis tik reikėtų pasitikrinti elektroniniu balsu. Labai atsiprašau, bet saulė tiesiai į akis šviečia, tai nematau, kas kelia rankas, kas ne. Pradedame balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta, kadangi balsų pasiskirstė po lygiai. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 55 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. kažkas pasiūlė, bet aš ir tai būčiau pasiūliusi. Taigi 57 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 59. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 60. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 61 už, prieš, susilaiko atmesta. Kompromisas numeris 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereisime prie 64 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 71. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 78. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 80. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 82. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 83. Už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Pereikime prie aš 96, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 70, kas už. 90, atsiprašau, atmestas. 103 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 108 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 112. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 110. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atsiprašau, atmesta. Čia yra prašoma pasitikrinti, taigi 110 pakeitimas, tikriname. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Balsavim, e, pakeitimas atmestas. Pereikime prie 113 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 114 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pasitikrinkime 114, kas už. Ne, ne, atsiprašau. Pradedame balsuoti elektroniniu balsu, e, balsavimu. Baigiame. Atmesta. Ne, patvirtinta, sako pirmininkė. 115. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 117. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereikime prie 119 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. patvirtinta, bet man atrodo reikia pasitikrinti, kadangi vienas kolega paprašė. Tikriname dėl 119. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Jūs patenkintas? Gerai. 121. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 117 už, prieš. Dar kartą atsiprašau, sako pirmininkė 111. Atrodo blogai išskaičiau, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 131. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 132. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 136. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 137. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta. Dabar pereiname prie 146, 7 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 151 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 152 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 153. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 153. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Tai yra balsavimas pradedamas, baigiamas, patvirtinta. 653 pasitaiso pirmininkė. 154. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 156. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 157. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 158. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 159. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime, sako salėje. 157. Pradedame balsuoti. Baigiame atmestas. Kompromisinis pakeitimas numeris 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 165, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrintame 165. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 167. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 177 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 176. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 179. Kas už, kas prieš, atmesta. 180 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 181 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 184. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 184 elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 188. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, kas atmesta. Pasitikrinkime 188. Pradedame balsuoti, ar visi balsavo, balsavimas baigtas atmesta. 195, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 196, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 198 už, prieš patvirtinta. 199 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 201 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 203 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad, e, e, kad atmesta, tačiau pasitikrinsime. 203 tikriname, pradedame. Baigiame balsuoti atmesta. 207, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl dviejų pakeitimų kartu. Ketvirto ir penkto atmesta. 206, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 206. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 208 pakeitimas. Kas prieš? Už. Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kaip ir anksčiau patvirtinta. 212 kas už, gali, ar galėtume pasitikrinti, nes man atrodo įvyko klaida dėl ankstesnio pakeitimo. Ček, per 208. Turime pasitikrinti dėl 208. Pradedame balsuoti dėl 208. Visi balsavo, baigtas balsavimas, atmesta. Labai atsiprašau, sako pirmininkė tačiau labai nelygus balsavimas, tai dėl to kartais ir susipainiojame. 212, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinsime dėl 212, tai daugiau sunkumų ir nekils. Pradedame balsuoti dėl 212. Ar visi balsavo? Dviejų balsų trūksta. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau, sako pirmininkė, atmesta. 213 už, prieš, susilaiko atmesta. 215 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl 215. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Trečias. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Ketvirtas. Už, prieš, susilaiko. Atmesta penktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar Elektroniškai balsuojame dėl viso. Pradedame balsuoti. Baigiame. Ši nuomonė didžiaja dauguma yra patvirtinta. Ponas Buzekai, sveikinu Jūs. Il secondo voto che dobbiamo fare riguarda un'opinione. Toliau balsuosime. Dėl jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kyoto protokolo Dohos pakeitimo patvirtinimo ir bendro pagal jį prisimtų įsipareigojimų vykdymo. No. Ar jau visi balsavo? Taigi Dabar paprašysiu pradėti balsavimą. Balsavimas baigtas. Nuomonė patvirtinta. Toliau žodinis klausimas dėl ACER agentūros. Ponas Buzekas yra pranešėjas. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir nuomonė patvirtinta. Toliau. Pono Silikiočio pranešimas investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą. Visi turime tekstą priešai save. Gavome kompromisą. Kompromiso numeris vienas balsuojame dėl jo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pereikime dabar prie aštunto pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Turime pasitikrinti dėl 14 pakeitimo. Pradedame tikrintis elektroniniu bals būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Jei pageidaujate, galime pasitikrinti dėl 15 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 19. Pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 20. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 20 pakeitimo pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pakeitimas atmestas. 21 pakeitimas kas už, prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas tik vakar suredaguotas. Jūs gavote atnaujintą tekstą. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereiname prie 48 pakeitimo. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 48. Balsavimas pradedamas, jei visi balsavo, baigiame, atmesta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 50 pakeitimas, kas už, atsiprašau, pradedame balsuoti, nes čia elektroninis balsavimas. Pradedame, baigiame, patvirtinta. 52 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta patvirtinta. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 53. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 54. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 55. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Kompromisinis numeris 4. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dabar pereikime prie penkto kompromiso, balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dabar šeštas kompromisas, taip padalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta antroji, kas už, kas prieš, pasitikrinsime antroji dalis iš šeštojo kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi antroji dalis atmesta. Pereiname prie 86. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 87. Už, Dėl 86 turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame. Jeigu visi baigia balsuoti, baigiame. Patvirtinta. Nors buvo ir taip akivaizdu. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 87. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 88 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas, 90 atsiimtas, 89 už, prieš susilaiko atmesta. 90 buvo atsimtas, sako pirmininkė, kaip jau minėjau. 89 dėl 89 balsavome, 91 už prieš susilaiko patvirtinta, 92 už prieš pasitikrinkime dėl 92. Balsavimas pradedamas. per daug vienų parlamentarų. Dabar galutinis balsavimas dėl viso pranešimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta.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 pranešimo. Labai atidžiai prašome viską žiūrėti, kadangi sudėtingas balsavimo sąrašas, nes šis balsavimas yra susijęs su kitais, todėl dažnai balsuosime elektroniniu būdu, nes e, dažnai čia viskas labai komplikuota, todėl dažnai balsuosime elektroniškai, kas už pirmąjį, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 42 e, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 42. 42 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl trečio. Keturiolikto. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl grupės pakeitimų nuo 43 iki 117. Imtinai, kas už, kas prieš, kas susilaiko Man atrodo, kad reikėtų geriau pasitikrinti elektroniniu būdu tą pirmąjį bloką pakeitimų, kas balsavimas pradedamas. Vieno EPP ir vieno CD narių per daug, todėl prašau EPP nario išsiimti kortelę, kaip prieš tą padariau. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimų blokas patvirtintas. Dabar pereikime prie kito pakeitimų bloko. Antras blokas nuo 44 iki 121 pakeitimo. Šitas blokas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antras pakeitimų blokas patvirtintas. Dabar pereiname prie 50 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. 50 pakeitimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta Dabar pereiname prie bloko pakeitimų, nuo, e, blok, pakeitimų bloko nuo 11 iki 90, 88, kas už, kas prieš. Ne, gal elektroniniu būdu. Taigi nuo 11 iki 88 imtinai šie pakeitimai pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Taigi atkrinta 67, 66, 67 ir 106 pakeitimai. Dabar pereiname prie trečio pakeitimų bloko 43, 118 simtinai. Iš karto elektroniniu būdu tuomet nebus nesusipratimų. Nuo 43 iki 118, nuo 98 iki 118 Iki. Balsavimas baigtas. Trečias blokas buvo patvirtintas. Dabar nuo 111 iki 113 balsavimo sąraše. 51 iki 61. Šitas blokas automatiškai mm, patvirtintas, kadangi 63 patvirtinome. Trečią patvirtinome. Bloką patvirtinome. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar pereiname prie 115-118 pakeitimų bloko. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Visi kiti atkrinta, tuomet 120 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Pasitikrinsime dėl 120. Pradedame balsuoti. Benson pateiktas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 44. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 43 atkrinta. 6. Kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 62. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinsime dėl aštunto pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Čia aštunta. Dabar devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau blokas pakeitimų nuo 65 iki 91. Imtinai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 71 ir 106 kartu kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 113 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 113 pakeitimas. Atsiprašau, 13, sako pirmininkė. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 72 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. 73 už prieš susilaiko atmesta. 74 už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinsime dėl 74. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Periname prie bloko nuo 79 iki 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Toliau 92, 93, aš 82, 83, kas už, kas prieš, Čia tikriname elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuoniasdešimt ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 84 tikriname, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 55 pakeitimas. Atsiprašau. 85 pasitaiso pirmininkė. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 86 kas už, kas prieš atmesta. 87 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime 87. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 92 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 93 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinsime, taip bus geriau. 93. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 95. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar blokas pakeitimų nuo 100 iki 103, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 104, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 105, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 17. Pradedame balsuoti. Visi balsavo, baigiame balsuoti. Atmesta. 107. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 108. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau pakeitimų blokas nuo 111, 111, 12 ir 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 114 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, atmesta, pasitaiso. 114, 15 ir 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko. 117, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pereiname prie bloko pakeitimų 114, 117 ir 125, kas už, kas už, prieš, kas atmesta. 125, kas už, kas prieš. 125. 125, kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta. Toliau blokas. Pasitikrinti prašo dėl 125 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Jis šis pakeitimas atmestas, kaip ir sakiau. 122 ir 123 kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 122 ir 123. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 126, sako pirmininkė. Ne. 126 atkrinta, tuomet 127. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 124 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 128 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Pasitikrinkime dėl 128 elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas, patvirtinta. 129 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 130 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 18 pakeitimas. Bent jau mano sąraše tai jisai pažymėtas 18 numeriu. Dėl 130 manęs prašo kolegos patikrinti. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pakeitimas patvirtintas. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau kartu balsuojame dėl 19 ir 26 pakeitimo, bet iš karto elektroniškai tuomet būsime užtikrinti. Pradedame dėl šių dviejų pakeitimų 19 ir 26 balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvidešimt pirmas pakeitimas, elektroninis balsavimas dėl 21. Pradedame, baigiame. Patvirtinta. 22 tokiu būdu atkrenta, 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko, elektroniškai pasitikrinti turime dėl 23. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar kartu dėl 27, 28 ir 29 nebalsuojame dėl jų. 31, kadangi 30 atkrenta, kas už, kas prieš, Ačiū už bendradarbiavimą, brangus kolegos, tačiau Nebūtinai tai yra naudinga, kas sakote. 31 patvirtintas, 33 atmestas. Dėl 34 nevalsuojame. Tokiu būdu periname prie 38 pakeitimo, kurį pateikė pane Rivasi. Iš karto balsuojame elektroniškai, tuomet iš karto bus viskas aišku. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienu EPP nariu per daug. Reikia, kad kažkas ištrauktų kortelę. Balsavimas baigtas. Dabar pakeitimas yra atmestas. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Bensen pakeitimas numeris 40, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad patvirtinta, tačiau pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 41. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas, sveikinu poną Gireką ir kontrapranešėją. Dėkoju. Dabar jau baigėme balsuoti, šiek tiek buvo sudėtinga. Labai ačiū visiems už bendradarbiavimą. Dabar keletos minučių pertrauka. kad galėtų išeiti tie žmonės iš salės, kurie nori tą padaryti. Labai prašau padaryti tą greitai. Dziękuję. Czy będzie pan Gerbiami kolegos, noriu pakviesti visus gražiai bendradarbiauti. Kas išeina turėtų išeiti, o dabar perėmime prie kito darbo turtis klausimo, labai svarbaus klausimo. Tad kvieščiu labai skubiai e, palikti salę tuos, kurie ketina tai padaryti. Procediamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno che riguarda. Taigi kitas darbotvarkės klausimas. Tai yra nuomonė, kurią parengė kolegė Ketlin Mamtent. Europos strateginių investicijų fondas. Tokia nuomonės tema. Trumpai norėčiau priminti kai kurios dalykus, kuriuos jūs jau žinote iš dalyvavimo posėdžiuose mūsų komitete. Buvo pateikta apie 500 pakeitimų. Ir siūlymų iš tikrųjų buvo labai labai daug. Kaip žinote, mūsų komitetas pagal 54 straipsnį yra susijęs komitetas šiuo atveju su ekon komitetu, tad mūsų vaidmuo yra labai svarbus dėl šių nuostatų patvirtinimo. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą didžiulį darbą ir už susitikimus ir diskusijas su šešėliniais pranešėjais. Ačiū visiems pranešėjams atlikusiems šį darbą. Suteiksiu žodį kolegiai Van Bremt, 5-6 minutės jai bus skirtos, kad ji galėtų pristatyti susidariusią padėtį, o paskui suteiksime galimybę e, šešėlinius pranešėjams ir kitiems kolegams, kurie turės pastabų. Pone Van Remt, ačiū, pone pirmininkė. Norėčiau tarti pačių šilčiausius padėkos žodžius šešėlėms pranešėjams, asistentams, komiteto darbuotojams. Nes streso buvo daug, kadangi laiko maža, o darbas turėjo būti atliktas vis tiek. Mes e, norėsime pasi, mes norime pas, atsižvelgti visus pasiūlymus, siekti kompromisų ir parengti tinkamą visiems balsavimo sąrašą. Tad kolegoms ne, Aš manau, kad koks 50 ar 36 pakeitimai būtų puiku, bet dabar teks tuo pačiu metu mažinti pakeitimų skaičių ir ieškoti komitetuose sutarimų. Mes turime tam tikrą išimtinę kompetenciją. Bet tai nieko nereikš, jeigu, pavyzdžiui, finansavimo klausimą savo nuomonės negalėsim pareikšti. Jeigu nebūsime susiję su ekon ir biudžeto komitetų išskirtinės kompetencijos sritim. E, taigi turėsim derinti tas visas pozicijas, nes be starimų dėrybas pradėti bus sunku. Turime likti nuseklus, nes jeigu tokie nebūsime, tai tuomet veikti bus sunkiau. Nenoriu kalbėti apie kiekvieno pakeitimo e, atskiras detalės, tai būtų net neįmanoma. Noriu politinės gairias labiau pristatyti. Turime prie to būtent ir susitelkti. Kaip jau sakiau, mums tenka išimtinė kompetencija tam tikrose srityse, tad pasinaudokime tuo, siekime gerų sutarimų tais visais klausimais ir tuomet mums pavyks. Be abejo, galima komitete sudaryti tam tikras grupės tarp atskirų frakcijų ir taip siekti sutarimų. Pradėkim nuo finansavimo. Vyko ilgos diskusijos su komisarais Katainenu ir kitais. Netrodo, kad tai būtų labai padėję, bet gal balsavimo metu paaiškės, kad tai buvo naudinga. Mes numatėme tam tikrą liniją. Inte, ITRE komitetuose ir biudžeto komitete ekon ir biudžeto komitetai yra pateikę savo nuomonės, na, negaliu, sulaukėme arti tūkstančio pakeitimų iš abiejų komitetų, na, nežinau, kaip pavyks jūs visus apriepti. Gera naujiena yra tokia, kad mūsų pranešimas nėra ginčiamas. Mes turime tiesiog žvelgti aštuntą straipsnį ir įsitikinti, kad ekon ir biudžeto komitetai draugiškai bendradarbiaus ir kad bus siekiama reikiamo sutarimo. Kitas labai svarbus mums straipsnis, nes kadangi yra, tai mūsų kompetencijos sritis yra 5.2 straipsnis. Čia yra keletas svarbių dalykų. Pirmiausia, turime įsitikinti, kad turėsime gerą sąrašą visų reikiamų kriterijų ir sektorių, kur turime veikti. Tai bus energetika, energetikos infrastruktūra, e, skaitmeninė darbo tvarkė, mokslo tyrimas ir vystimasis ekonomikos, taip pat e, kai kurie kiti dalykai, kur, pavyzdžiui, kitos frakcijos neturi savo prioritetų. Dabar tinkamumo kriterijai, nes neužteks pasakyti, kad mūsų gairės yra tokios ir tokios. Turime įsitikinti, kad mes numatom taisyklės, kas yra įmanoma investuojant. Ir tai yra susijęs su ES vykdomomis politikomis. Tai yra iš tikrųjų svarbus dalykai. Ar tai būtų klimato kaitos politika ar, ar kitokia politika, visur reikia numatyti investavimo aiškias taisyklės. Sutarimo dar dėl to pasiektą nėra, tiesiog esame išklausę tam tikrų interesų pareiškimo, kriterijų pasiūlymų, kol kas turim tokį vieną, nes situacija iš tikrųjų labai specifinė, kalbant apie energijos efektyvumą. Sulaukiam pateik, pakeit, pakeitimų, kuriais siekiame tai įgyvendinti. Nes frakcijos pasirinko būtent tokį požiūrį, tai būtų ir mano politinė linija, bet dėl to dar tebėra tam tikrų klaustukų. Dar vienas dalykas, kaip uh, kaip, kaip, kaip tikslas, kaip orientyras yra MVI e, padėtis. Europos investicijų bankas e, ar kitos finansinės institucijos turėtų bendradarbiauti su jumis, kaip tą daryti, turėtų būti apibriešta mūsų dokumente. Galbūt galėtume šiame komitete ir daugiau žmonių norėtų skirti dėmesio MVI. Be abejo, tai yra svarbu, tačiau turime įsitikinti, jog nesuteiksime visapusių galiojimų be jokios kontrolės Europos investicijų bankui šioje srityje. Labai svarbu, kad mes diktuotume taisyklės, nes esame parlamentas. Mes turime nustatyti kryptį. Kai dėl valdysenos, tai norėčiau pasiūlyti savo pakeitimu. Turėtų būti einama mano nuomonė tą pačią linkmę, kaip pateiktas siūlymas, e, pasitelkiant ir deleguotusius aktus. Sutarimas tarp Europos investicijų banko ir komisijos turėtų būti nukreiptas į labiau į techninius klausimus, o ne į turinį. Tad dar kartą noriu labai tvirtai pabrėžti, kad turinys turėtų būti numatytas reglamente dėl investicijų. Ir ten turėtų būti numatyta, kur bus kreipiamos investicijos. Ir daug pakeitimų kompromisinių dabar yra rengiami. Norėčiau paraginti kolegas padirbėti labai atkakliai šią savaitę, nes vėlgi tvarkaraštis labai intensyvus, kitą savaitę taip pat būsiu laisva, nors žinau, kad tai yra keista savaitė, kad kai susitikti bus sunkiau. Na, o po žaliosios savaitės jau turėsim ir balsuoti. Tad norėčiau paprašyti šią savaitę pasiekti visų įmanomų kompromisų. Kviečiu visus būti lankščiais, nekipti prie kiekvienos detalės, bet turime laikyti svarbiausios politinės linijos ir to būdu kompromisus rasti bus lengviau. Ačiū. Pirmininkė, ačiū, Ketlin. Mes suprantame, kad didžioji darbo darys yra padaryta, tačiau darbo tebelieka daug. O dabar Perėsime prie šešėlinių pranešėjų. Kolega Eller. Formally, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jie tikrai puikiai dirba. Ir dar kas svarbu, jie tikra kovotoja. Ir tikrai mes norėtume ją paremti nes e, čia nuo to priklausys, ar, <laughs> ar airija gaus pinigų, ar, ar sakykime, ne. Ir mes norėtume, kad už lėšas būtų kovojama. Tai tikrai galit lau, tikėtis mūsų frakcijos paramos. Dabar e, taip, mes pritarėm, kad būtų panaudojama metinio biudžeto procedūra, tačiau tas skirtumas tarp komisijos ir mūsų pasiūlymo yra toks, kad mes nenorėtume iš anksto numatyti to finansavimo uh, dar. Mes norėtume, kad nebūtų numatyta gal, galimybė e, tokia, e, kad, kad nenukentėtų programos, kurios dabar jau pasiteisino. Ir biudžeto institucija tiesiog turėtų e, įvertinti įsipareigojimus susijusius su e, e, investicijų kategorija, išlaidų kategorija 1A ir mes turėtume paieškoti sprendimo, kaip kad būdavo uh, praeitį. Daugiau lėšų numatyti MVI ir čia mes tikrai su kitomis pra, frakcijomis galėtume prašyti daugiau lėšų. Čia kalbama apie 2,5 milijonus e, milijardus e, milijonus eurų. Mes norėtume, kad būtų papildomi 3 milijardai tiems patiems tikslams, nes iš tikrųjų čia e, šiaip jau reikėtų padvigubinti lėšas, nes tai tikrai išeitų, tai tikrai paveiktų MVI ir būtent dėl, tai tas elementas bus svarbiausias per dėrybas, nes tai susiję su apskritai Europa 2020 ir inovacijomis. Tad iš tikrųjų e, e, mažosios vidutinės įmonės susiduria su šiaip jau finansavimo sunkumais ir mes turėtume padėti. Dėl kūrybingos pramonės, tai ko mes pageidautume, kad E, infrastruktūros klausimai labai svarbus ir, to, ir iš tikrųjų daugelis politinių frakcijų laikosi bet tokio požiūrio, nes tai tokia nuostata ne vien tik tai pasitarnausim pačiai pramoniai, bet ir plat, e, visiems dar turėtume užtikrinti, kad EFSI veiktų kad projektai iš tikrųjų būtų ekonomiškai e, gajus, pasiteisintų e, ir reglamente neturėtų atsispindėti grinai tam tikrų politinių gairių dėl to, e, kokie sektoriai turėtų būti finansuojami, kokie projektai turėtų būti finansuojami ir panašiai. Mes turėtume uh, tiesiog ne, neturėtum būti konkrečiai įvardyjamos tam tikros rytis, tos rytis e, turėtų būti gana aptakiai suformuluotos, bet visą dėmesį turėtume sutelkti į kriterijus, pagal kuriuos būtų tada sprendžiama, kokių sričių e, projektus e, finansuoti. Toliau, deleguotieji aktai, jų reikia ir čia jau pasiektas tam tikras susitarimas, ar reikės jį pasiekti, bet kartu ir reikės renkti ateities investavimo gairės, e, būtent su jom e, deleguotieji aktai bus susijęs su jų rengimu, čia tiesiog aš nesileisiu į deleges, bet reikėtų dviejų deleguotojų aktų dėl būtent tos konstrukcijos pačios ir, ir dėl investavimo tam tikrų gairių. Ir man rodos, jeigu dėl to sutartume, tai tada tikrai pasiektume rezultatą. Ačiū. Toliau ponas Torč, Tošenopsis. Tošenovski. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir norėčiau širdingai padėkoti pranešėjai nes jau buvo paminėta, kad laiko buvo nedaug e, ir kita vertus pateikta labai daug pakeitimų, tad tai kertasi vienas su kitu. Todėl mes turėtume pirmiausia sutelkti dėmesį į tuos straipsnius, kurie yra mūsų komiteto išimtinė e, kompetencija, nes tikrai neturėtume išsibarstyti po tą labai sudėtingą dokumentą. Trumpai kalbėsiu, iš kur dabar pasirūpinti lėšų. Atrodo, kad 18-19 straipsniai tinkami daugumai įtre kolegų ir todėl mes tikrai net, tai net, nuostatos neturėtų kirsti su horizontas 20, 2000 ir Europos sujungimo priemonė. Tikrai nereikėtų e, situacijos daryti dar sudėtingesnės. O dabar vėlgi kartoju klausimą, iš kur paimti lėšų. Ir tą progą norėčiau pabrėžti, kad mūsų frakcija prieš tam, kad vėl būtų leidžiamasi į daugiametę finansavimo programą, mes tą nuostatą kartojom, kaip ir kiti kolegos, ir mes galėtume pakartoti, kad tikrai būtų e, labai pavojinga veltis į reikalus susijusius su sanglaudos politika, nes tokiu atveju tada situacija pasidarytų dar sudėtingesnė. ir dėl to, kas jau buvo sutarta, vėl būtų savotiškai kvestionuojama iš naujo. Tai būtų pavojinga. Vėlgi, kaip sakiau, mes turėtume dėmesį sutelkti į tas rytis, kurioj mes turim e, išimtinę kom, e, kompetenciją ir čia nereikėtų, ir šiuo požiūriu visiškai sutinku su pranešėja. Tačiau negalėčiau pritarti e, minčiai, kad čia vėl reikėtų tiesiog vaizdingai kalbant puošti tik tai kalėdinę glūtę. Reikėtų, kad reglamentas išliktų pakankamai bendro pobūdžio. Tiesiog, kad pagal reglamento nuostatas nebūtų užkirstas kelias finansuoti įdomių projektų ir svarbių projektų. Nesutinku su tiesiog tikslinių investicijų, tikslinių lėšų numatymu tam tikroms konkrečioms rytims šiuo atveju mes turėtume tiesiog tą pavesti daryti e, investicijų banko e, valdybai. Tiesiog, kad toliau. Neužtenka numatyti minimalaus tinka finansavimo kriterijų e, skaičiui. Aš pritariu pono Elerio pasiūlymui Ir tą progą norėčiau padėkoti dar kartą pranešėjai, tikrai esu pasirengęs jai padėti, kadangi puikiai suvokiu, ko, kiek nedaug laiko turime ir kiek daug dar reikės padirbėti. Ačiū. Dabar Aldė frakcijos vardu. Federlai. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbu mūsų Mm, mūsų e, pirmininko debaker vardu. Labai tikrai įspūdingas darbas iki šiol buvo nuveiktas per tokį trumpą laiką, kolegos apie tai kalbėjo bet kita vertus klausimas labai sudėtingas ir, kaip jau buvo pasakyta, labai daug pakeitimų buvo pateikta. E, buvo susitikinėjama techninių, techninių lygių ir iš tikrųjų dabar einama tinkama linkme. Aš čia dabar nesileisiu į detalės, kaip ir prieš mane kalbėjo kolegos, tik pakartosiu e, svarbiausius dalykus, kurie svarbus ALDE frakcijai pradėsiu pirmiausia nuo visiems rūpimų dalykų, nuo klausimo, iš kur pinigų paimti ir pritariu, kad biudžeta, biudžeto lėšos neturėtų būti mažinamos horizon, e, horizontas 20, 2000 ir Europos sujungimo priemoniai pinigų galima būtų rasti kitur. Ir čia iš tikrųjų, pasižiūrėjus ES biudžetą, ne, nepanaudotas lėšas, tiesiog pasinaudojant lankstumo priemonėmis, tikrai būtų galima parūpinti tų pinigų. Bet kita vertus, reikėtų apsispręsti, kur tuos pinigus išleisim. Tai, mūsų klaus... tai svarbiausia mūsų frakcijai tai yra ne tai čia, kad mes turėtume pasirūpinti kuo daugiau lėšų ir kartu nurodinėti lėšų davėjams, kur tuos e, pinigus reikės panaudoti. Mes turėtume, neturėtume šiaip jau per daug reglamentuoti šiame reglamente. Sutinku, kad reikia nustatyti aišk, aiškius tikslus, aiškius kriterijus, tačiau nesutinku, kad mes jau iš anksto turėtume numatyti tam tikras tikslinės investicijas. Jeigu būtų kalbama apie įdomius projektus, sakykime, skaitmeninės darbo atvirkės, koks projektas ar kitas, tai tada tokie projektai turėtų turėti galimybę. Kitas dalykas yra valdysena mes turėtume šiaip jau nekaišiuoti savo pirštų į, į, į, į, į, į tą į fondą. Neturėtų būti priimami per daug politizuoti sprendimai dėl to, kaip pinigai turėtų būti išleisti. Tiesiog pinigai turėtų būti leidžiami atsižvelgiant į atskirų projektų privalumus. Reikėtų įtvirtinti tinkamą pusiausvyrą tarp valstybių narių ir nacionalinių ten tų e, su reikalu susijusių bankų. E, Tačiau nereikėtų kalbėti vien tik tai apie tam tikrą politinę ar politinės nuostatas. Reikėtų kalbėti plačiau, mes turėtume išeiti iš krizės, turėtume mobilizuoti kapitalą, lėšas ir kartu ne, ne, nedidindami valstybių deficitų. Ir mes esam tikri, kad EFSI tikrai pasiteisins ir tikrai, manau, galėsim sutarti dėl gana palankios, pažangios, nedidelės tuo EFSI valdymo struktūros ir kitų dalykų. Ačiū. Dėkuoju, kolega Turmes. Dėkuoju pirmiausia Ketlin ir visai komandai už atliktą darbą, nes iš tikrųjų įspūdingai greitai buvo dirbama, tvarkomasi su visais pakeitimais ir ieškoma kompromisu. Mūsų kaip žaliųjų vienas iš svarbiausių tikslų yra apsaugoti mokslo tyrimų biudžetą. Komisija mūsų nuomonė klysta greudama tas biudžeto eilutes, kurios buvo skirtos mokslo tyrimams. Džiaugiuosi, kad turime platų sutarimą tarp politinių partijų šiuo klausimu, nes mes norime užtikrinti e, tinkamą finansavimą mokslo tyrimams. Techninė pagalba, kitas klausimas. Kokia viso to realybė? Aš pažvelgiau, ką siūlo komisija tuo klausimu. Tiesiog komisija kalba apie kažkokią papildomą techninę pagalbą, kuri neva turi būti reikalinga. Bet kai pažvelgėme į skaičius, 20 milijonų siūloma tai techninė pagalba, kur jau egzistuoja. Jeigu bus pasitelktos programos, kurios veikia praeitį, tai techninė pagalba į 20 milijonų nebūtinai yra reikalinga arba galima pasisamdyti už tiek pinigų 10-15 žmonių komandą. Techninė pagalba ketina teikti Europos investicijų bankas. E, ir galiausiai būtų sukurta 10-15 vietų ekspertams ir aš ne, ne labai suprantu, ar čia yra tik komisijos kalbos, ar tokia yra realybė, ar tiek siūloma pinigų tokiems dalykams. Turime dirbti dar prie šio klausimo. Ir tai būtų susiję dar taip pat ir štai su kuo, jeigu norime įsitikinti, kad galiausiai lėšos pateks į tuos sektorius, kur didžiausią dinamiką, kur daugiausia mažų ir vidutinių įmonių. Aš nesidžiaugčiau liberalų ir ECR poziciją. Aš manau, kad mums reikia įmonėms tam tikro specifinio orientyro, kad tos įmonės žinotų, kas ir kaip, nes kitaip tos įmonės gali nesulaukti reikalingos techninės pagalbos, jos negaus lėšų, kurios buvo siūlomas. Taigi, mes turime užsimti tais sektoriais, kur pridėtinė vertė buvo didelė, pavyzdžiui, buvę projektai susijęs su energetikos efektyvumu. 15-16 milijonų investicijų tokia skyja pastebime. Apie tai kalba Europos investicijų bankas, Europos komisija. Mes prieš keletą metų sukūrėme fondus tam tikrus, pavyzdžiui, Europos energijos efektyvumo fondas e, labai sėkmingai tvarkėsi Deutsche Bankas su šiuo fondu. E, buvo padaryta kelių milijardų vertės investicijų, buvo e, uždirbta lėšų. Europos investicijų fondas galėtų irgi atlikti savo darbo. Kitur dar irgi turime tokių sričių, kur galima pasiekti didesnio sverto efekto. Ir Maničiau, kad svarbu nepamiršti energijos efektyvumų ir mažų vidutinių įmonių, nes tai duotų daug naudos centriniai rytų Europai. Dabar, kai ten pajamos mažos ir energijos kainos yra praktiškai liberalizuotos. Na ir paskutinis dalykas dėl valdysenos. Manome, jog reikia nustatyti svarbiausius kriterijus, kad žinotume, pagal ką bus skirstomos lėšos, kur jos pateks. Ir tam būtina ir mums aktyviai dalyvauti šiuose procesuose, kad žinotume, ką daro Europos komisija ir Europos investicijų bankas šiais klausimais. E, stebėti, kaip pasitelkiami deleguotieji e, teisės aktai. Nes jeigu tuo nesidomėsime, paaiškės, kad viską daro tik Europos komisija, o mes patys liekame nuo šalyje. Dėkoju. Ačiū. Kuliod. Guė vardu, kolegė Ernst. Dėkoju. Aš kolegės Palomos vardu kalbu, nes ji negalėjo atvykti į posėdį. Tad ačiū šešėliniams pranešėjams ir pranešėjai pirmiausia už atliktą darbą dirbamo iš tikrųjų labai sparčiai atliktas didžiulis darbas. Mes šią programą vertinome kritiškai. Mums atrodė, kad yra daug nepriimtinų dalykų. Privačios investicijos būtų telkiamos būtent į šias priemonės. Mes manome, kad labiau reikėtų skatinti viešas investicijas. Na taip, tai yra tas klausimas, dėl kurio aktyviai diskutuoja viešoji nuomonė. Ir tas klausimas ilgą laiką buvo paliktas nuo šaly, nenagrinėjimas. Jūs žinote, kad e, privataus ir viešo sektoriaus partnerystė dažnai kainuoja mokesčių mokėtojų brangiau negu kiti projektai. Ir aš manau, kad e, esant šiam kontekstui, šio, šita auksena būtų probleminė. Rytoj mes rengiame šią temą. E, konferenciją. Dabar keletas dalykų dėl dokumentų. Mums yra problemų keliantis dalykas sprendimų prieimimo procedūra dėl projektų. Ten nekalbam apie konsultaciją su socialiniais partneriais. Europos parlamentas irgi paliekamas nuo šaly. Taigi visa procedūra nėra pakankamai sutvarkyta. Kaip ir mūsų kolegų žalie, mes manome, kad energijos efektyvumas turi būti susijęs su konkrečiais tikslais. Negalime nuo tos kartuoti, na štai sukurkime e, atsinaujinančios energijos rinką. Energijos efektyvumas yra labai svarbus dalykas ir tai yra ištisa sritis, kuri yra labai svarbi ir mes manome, kad tai turėtų būti tinkamai vertinta. Kitas dalykas, jeigu pamastytume apie ES valstybės narės, tai pastebėtume, kad yra socialinių skirtumų, kurie yra pakankamai reikšmingi. Socialinė regioninė sanglauda turėtų būti remiama. Ne tik greitkelius būtina vertinti ar statinius, taip pat svarbu investuoti ir į socialinę sanglaudą, kad galėtume tos projektus paremti. Trečdalis priemonių yra susiję su MVI. Aš manau, kad e, jeigu e, tikslai nebus siejami su MVI, tai tuomet nieko e, konkretaus pasiekiama ko gero ir nebus. Pabandysiu paaiškinti šį programą. Yra lyg domino žaidimas. Svarbu žinoti, iš kur gausime lėšų. Ir tas sverto efektas gali ir neįvykti, kadangi 2020 metų horizonto programoms lėšos taip pat yra reikalingos. Jeigu pamastytume apie privačias investicijas, Tai irgi galėtume pasakyti, kad kai kas mano, kad privačių investicijų dėka viską galima išspręsti, tačiau mes e, labiau rezervuotai žiūrime tokią galimybę. Ir nežinome, ar viskas vyks tikrai sėkmingai. Pirmininkė, dėkoju, baigėme šešėlinių pranešėjų pasisakymus, dabar komisijos atstovams suteiksime žodį ir norėčiau pakviesti laikytis jums skirto pasakymo laiko. Pone Kolegė Pilar de Castillo dar prieš tai. E, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu panašiai kaip ir kiti kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėją ne vien tik tai už tą visą darbą, kurį nuveikė, bet ir už tai, kad taip e, išsamei paaiškino projektą pačioj pradžioj. Ji paminėjo svarbiausius kom komponentus, jų ryšius, tai dar kartą labai ačiū už tai. Taip dabar kalbėsiu iš tos perspektyvos, kur leisti pinigus. Mes apie tai kalbėjom, išdėstėm mūsų frakcijos poziciją. Jie labai aiški, kaip sakiau, nekišti pirštų prie horizontas 2000 e, ir tos kitos sujungimo priemonės nekartosiu bet kita vertus teks atsakyti į klausimą, kur e, teks skirti lėšas, pinigus. Taip, aišku, galim diskutuoti dėl to, kiek reikėtų ir ar reikėtų numatyti tam tikrų tikslinių lėšų, ar, ar kalbėti apie tam tikras plačias, tam tikras sritis manyčiau, galėtume vis dėlto tiesiog pateikti tam tikrų nuorodų, nes tuo mes suinteresuoti mūsų komitetas. Norėčiau tik tai pabrėžti, kokia, e, tai kokia yra svarbi penkto straipsnio pirmoji dalis. Ten kalbama, tai susijęs su elektros įvairių tinklų sujungimu, tai dabar ger, padėtis gerėja. E, praėjusias, tai yra praėjusių metų spalį, apie tai nemažai kalbėjom kartu ir praėjusią savaitę vėl tas klausimas iškilo ir dėl to nemažai pakeitimų su tuo susiję. Tai vienas dalykas. Antras, mes turėtume plačiau atsižvelgti į štai ką, į tokį veiksnį į vadinamosius ICT, ypač, ypač e, būtent bendro intereso projektus, e, ypač energetikos e, srity dėl būtent būstų izoliavimo ir jų energetinio našumo gerinimo, kad tai tikrai išeitų į naudą vartotojams. Aš manyčiau, kad reikia tam tikrų tikslinių lėšų numatymų, bet kita vertus reikėtų nuostatą su tuo susijusią suformuoti kuo plačiau, kad jie apimtų visokius įmanomus atvejus. Labai ačiū, Pilar. Dabar kolega Mūdį. Madį. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasveikinti ir padėkoti Katlinai už nuveiktą darbą ir ačiū už tai, ką, ką, ką mums užkrovėt ant pečių toliau dirbti. Taip, taip, čia ir budžeto e, komitetas nemažai padirbėjo, nemažai pateikė pakeitimų, bet mes jau nekartą ir visur esam kartoja, kad sveikiname Europos strateginių investicijų fondą, kad reikia jo, Bet kita vertus, tai nėra savaiminė, savaiminis tikslas. Ir todėl labai svarbu, kad aiškiai išdėstytume, kad E, dabar kalbėti, kad e, svarbu išlaikyti vis dėlto lėšas susijusias su horizontu 2000. Reikėtų išlaikyti tą numatytą biudžetą, nes daug pagal horizontas 2000 daugelis e, veiksmų pasiteisina. Ir manyčiau, komisijos didelė klaida yra ta, kad Komisija tikrai nepajudinama, tiesiog nesilaiko lankščios pozicijos. Aš šiaip jau taip kalbamasi ir teko kalbėti su atskirais komisijos nariais atskirai ir jie tiesiog užsispyrę laikosi komisijos pozicijos. Dar kitas dalykas e, sva, valdymo, šito fondo valdymo, valdysenos svarba. yra labai svarbių infrastruktūros dalykų, infrastruktūros e, projektų ir todėl, kurie svarbus dabar ir svarbus bus ateityje ir todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą valdyseną, kad mes užtikrintume, jog tikrai kursim e, ateities ekonomiką tais projektais, e, kurie bus finansuojami iš investicijų fondo būtent, kad tie, tie projektai dar sukurtų papildomą vertę negu visa tai, kas dabar daroma pagal Europo 2020 strategiją. Tad vėlgi, kaip sakiau, kad Lin tikrai atliko nemažą darbą, bet dar nemažai darbo teks nuveikti. Ačiū dabar kolega Telička Alde frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Galiu pritarti kolegos Frederiko e, žodžiams. Kalbėsiu labai trumpai. Aš irgi noriu pasidžiaugti, pas, pasveikinti pranešėją ir kartu džiaugiuosi pranešėjos atvirumu įvairioms, įvairioms mintims iš įvairių frakcijų. Vieną elementą noriu pabrėžti. Europos strateginių investicijų fondas uh, ko gero e, vienas svarbiausių e, politinių ES projektų, ne vien tik tai kaip finansavimo priemonė. Jeigu mes, mums nepavyks su šituo fondu, tai vėl eilinį kartą pakirsim pasitikėjimą ES institucijomis. Ir mes turėsime pasirūpinti, kad tas investicijų fondas tikrai būtų tinkamas mes turėtume, aišku, sukurti sąlygas kartu ir privatiems investuotojams. Ir pabrėšiu tai, kas jau buvo pasakyta. Mes turėtume siekti, kad ES investicijos kuo mažiau kištusi į šitą projektą, nes juo labiau kai, kišimės, juo e, privatus investuotojai praras daugiau praras pasitikėjimą. Ir todėl, kaip sakiau, mes turėtume sukurti kuo palankesnės sąlygas privatiems investuotojams. Ir tą reikėtų pabrėžti. Galbūt mes kartais pražiūrim, tai, nes vienas iš tų svarbiausių ramščių e, buvo paminėti Junkerio investicijų plano ramščių, bet tas ramstis irgi vienas iš svarbiausių. Ir todėl Todėl dėl tos priežasties aš susilaikyčiau nuo būtent tikslinių lėšų numatymo, bent jau tam tikrų procentų numatymo. Taip, e, žaliųjų kolega sakė, taip, turim tam tikrų prioritetų, aš to netmetu. Yra MVI, yra energijos veiksmingumas, bet mes turėtume nubriežti aiškias ribas. Mes norėtume Mes norėtume pirmiausia skatinti, kad tai būtų investuojama į daugiausia, sparčiausia augančias rytis, bet kita vertus nenumatant tam tikrų konkrečių procentų. Ir dabar galutinis klausimas, iš kur dabar pasirūpinsim pinigais, iš kur jie ateis. Tai čia vėlgi, kaip buvo pasakyta, sutarta dėl to, kad nereikėtų nubraukinėti lėšų nuo horizonto 2000 ar nuo Europos sujungimo priemonės CEF. Nes čia mes kalbam apie kitokius, kitokio pobūdžio projektus. Ir todėl nežinau, kodėl komisija, turėdama tokią patirtį, štai siūlo nubraukti dalį lėšų nuo horizontas 2000 ir Europos sujungimo priemonės, nes būtent tuo pasiūlymu mes sukursim papildomų problemų, nes tai susiję su sanglaudos politika, jos fondais. E, vėlgi kils problemų, kils pasipriešinimo iš tam tikrų valstybių narių, kurios gauna lėšų nemažai iš sanglaudos fondų. Tada aš linkiu sėkmės. Ačiū dabar ponė Rodrygės Pinierų. Muchas gracias, prezidentė. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat prisijungiu prie sveikinimų pranešėjai už puikiai atliktą darbą ir dabar mes iš tiesų puikiai bendradarbiausime ir remsime. Norėčiau pabrėžti vieną, vieną dalyką, kas, dėl ko visi pritarėme. Reikia neliesti 220 metų bar, e, biudžeto ir tik tais tokiu būdu norėčiau pridėti, kad labai svarbu, kad matyti būtų galima visų parlamento frakcijų vienybė. Tada manau, kad e, labai bus didžiulis spaudimas, kurį patirsime, bet tada jausime tą spaudimą mažiau. Du dalykai e, prane, mano, e, mano pakeitimuose viena vertus e, ten yra nuoroda į valdymą, o kita vertus yra nuoroda į tai, ką norime padaryti su kokiais projektais ir panašiai. Į valdymą, e, valdymas labai, labai svarbu įjungti į e, skaidrumą, kokie kriterijai naudojami parlamente ir taip pat reikia, kad mes žinotume, E, kokie kriterijai yra naudojami atmetant, pavyzdžiui, projektus, vertinant juos. E, labai svarbu, kad e, žinotumėm ne tik tais tai, kokia veikla bus vykdoma, bet ir kokios įmonės. E, kad negalėtumėm, e, kad nebūtų atitrūkta nuo mūsų ginamų vertybių. E, tos įmonės, kurios gina lygybę tarp lyčių, tarp atlyginimų ir teisų ir panašiai, turėtų būti labiau skatinamos būtent tos įmonės, kurios skatina, negu tos, kurios neskatina taip pat ir socialinius e, kriterijus turi būti vystančios tos įmonės, socialinius dalykus. Aš manau, kad šitie dalykai yra labai svarbus. Ačiū. Dėkoju. Pone Kalic. Ponas. Kalic, dėkoju. Aš taip pat noriu prisijungti prie kitų kolegų, kurie dėkoju pranešėjai. Na ir iš tikrųjų, tikiuosi, kad vis, dėl visko mes sklandžiai susitarsime. Norėčiau vieną komentarą išdėstyti. Dėl valdysenos kalbėjo kolega Elers. Yra žmonių, kurie teikia siūlymus, sakydami, kad valdysenoje yra reikalinga Europos parlamento priežiūra. Aš tiesiog norėčiau priminti kolegos, kad kai kalbame apie EFSI, Europos strateginių sričių fondo tai yra numatytas 8 milijardai rezervas, 300 milijonų bus gauta e, lėšų iš privataus sektoriaus. Ar taip galima, kad politikai spręstų kur, ten, kur nesu privatus pinigai vargu, ar tai pasitiks. Tiesiog turėtume e, neužmiršti, kad reikalinga ir verslo nuomonė čia. Ir be abejo, taisyklės nustatyti yra būtina. Tiesiog mes turime politiškai įsitraukti į valdyseną. Tačiau mano supratimu, mūsų vaidmo turėtų būti nustatyti taisyklės, o paskui jau žaidimas tegu vyksta mums stebint, o ne mums dalyvaujant. Privačius pinigus pritraukti yra būtina, jeigu to nepadarysim, tai tuomet e, niekam bus neįdomu tai, apie ką mes šiek tiek ilgai kalbėjom. Dėkui. Pirmininkė, ačiū kolegė Morano, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Kanklin. E, darbas puikiai buvo padarytas ir labai gerai, kad jinai mus e, remia kai kuriuose vizijose. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad šitas fondas labai svarbus ir kad mums reikia pinigų. Mes žinome, kad e, tai yra labai retas dalykas, labai vertinamas šiandieną. E, mes branginame investicijas į įmonės mūsų teritorijoje ir valstybės narės, e, bankai, e, įmonės turi tą daryti. Tačiau manau, kad reikia kad pri, į tą darbą įsijungtų savivaldybės, jos taip pat turi biudžetą, jos e, galėtų e, taip pat vykdyti prie mūsų teritorijos, vykdyti mūsų teritorijos numatytus projektus. Pavyzdžiui, Prancūzijoje e, e, teritorinės e, savivaldybės turi prievolę teritoriją, vystyti teritoriją. Taigi, jeigu nori tos įmonės, jos galėtų, turėtų galėti prisidėti Tokiu būdu reikėtų 19 straipsnėje įrašyti porą žodžių ir tai leistų, jeigu nori savivaldybės prisidėti, kad neužsitrenktų tos durys, tiesiog reikėtų jas palikti atviras kad jeigu kas nori, galėtų kažkokį tai projektą paremti ir taip pasitarnautų visai Europai. E, pavyzdžiui, lab, labai sunku laikų e, kai kurias infrastruktūras e, finansuoti, kad ir Prancūzijoje. Taip kad labai būtų gerai, decentralizuojant viską, atidaryti kelią, uždegti žalę šviesą taip pat ir savivaldybėms. Ačiū kolegė Teresa Griffin. Ačiū Patricija. Norėčiau dar kartą padėkoti Ketlin už atliktą sunkų darbą ir už parodytą lyderystę. Na, puiku yra tai, kad mes kaip frakcija turime savo nuomonę, svarbu, kad kaip komitetas turėtume savo nuomonę. Tai yra esminiai dalykai, nes, kaip kolegos sakė, mes gintame horizontą 2020 programą. Ir svarbu be abejo numatyti, kur pateks lėšos, kai dėl valdysenos būtina turėti sistemą, kuri būtų inovatyvi, kuri apimtų vietos projektus kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas, kad būtų galima kurti geros kokybės darbo vietas. Visus tos projektus galima parengti iš Europos strateginių investicijų fondo. E, MVI taip pat turi sulaukti pagalbos kad mikro įmonės ir labai mažos įmonės ir mažos įmonės galėtų dalyvauti šiame ekonomikos sektoriu, kad galėtų ten investuoti. Dėkui. Ačiū, Teresa. Kolegai Eller dar suteiksim žodį sureaguoti. Aš norėčiau labai trumpai pasakyti, kas galėtų atsitikti dėrybose. Jeigu būsim ne vieningi biudžeto klausimais, mes tikrai pralaimėsim. Kitas dalykas. Manau, kad kalbėdami savo preferencijas mes turime siekti kompromisu, nes įtre pozicija nėra tokia stipri. Mes esam susikę su biudžeto komitetu ir ekonomikos reikalų komitetu. Tad turėtume pabrėžti tai, kas mums rūpi, kas nuo mūsų priklauso ir tuomet galėtume savo tikslų pasiekti. Tai štai. Dėl ko mes galime dėrėtis? deleguotųjų aktų. Jeigu mes tarp tarybos ir komisijos pasiekėm sutarimą, tai tuomet mūsų pozicija bus pakankamai stipri, mes galėsime siūlyti savo variantus, kaip valdysena turi atrodyti. Tai pasieksime daug sklandžiau negu teikdami įtrėje pakeitimus. Aš manau, kad dėrybos dėl deleguotojų aktų padeda pasiekti didesnės pažangos ir taip pavyksta lėšas nukreipti labiau pageidaujama mums linkme ir jeigu norime turėti kažką jau rankose, tad labai svarbu prašyti tų dviejų deleguotojų aktų ir sprendimai bus priimti ateityje O dabar turime labai aiškiai kalbėti dėl valdysenos, kaip jie atrodys. Tuo būdu mes jau turėsime jau kažką pasiektą. O jeigu įblaškysime, tai reiškia, kad mūsų pozicija neturės jokio svorio. O jeigu pasieksime savo dėl deleguotų aktų, tai tuomet pranešėjas turi politinę galimybę pateikti savo poziciją ir ją geriau apginti. Ir tai, tai būtų geriau pasiektas tam tikras mikrobalansas. Turime kalbėti apie biudžetą, siekti kompromiso ir prioritetų, tačiau neturime silpninti savo pozicijos, kurdami kažkokias kalėdų eglutes. Tiesiog tvirtai dėl deleguotųjų aktų turime laikyti savo pozicijos. Ne tik e, dėl valdysenos apskritai, bet labiau dėl deleguotųjų aktų. Ir jeigu atsiras kitų deleguotųjų aktų, nuolatos bus nurodyta mūsų pozicija. Tiesiog svarbu savo pasiūlymo pernelyg neapsunkinti, neapkrauti nereikalingomis detalėmis. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui. Sì, abbiamo un'altra richiesta di secondo intervento da parte di Dėkoju. Yra dar kolegų norinčių kalbėti. Kolega Turmes. Aš taip pat dėrėjausi dėl visos eilės direktyvo. Ir jei pagaliau ateina laikas viską išdėstyti aiškiai, būtina išdėstyti prioritetus. Ir galiausiai tenka pradėti nuo esminių dalykų. Pirmiausia, svarbu turėti orientyrus. Turime tą padaryti jau dabar, nes jeigu to neturėsime, darybų metu jokios verto mes neturėsim. Aš turiu to pobūdžio patirties, esu dėrėjęsis, žinau, kaip tai vyksta. Dėkui. Grazie, e molti, molti suggerimenti. Pirmininkį dėkoju. Manau, kad iš tikrųjų peno apmąstymams Ketlin turės. O dabar norėčiau kreiptis Europos komisijos atstovus. Reigo. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pakomentuoti šešis dalykus. Pirmiausia, nenustepsit, kad komentuosiu biudžeto klausimą. Taip, taip, dabar jūsų komitetas, kiti komitetai pasiūlė išbraukti 18-19 straipsnius. Bet aš norės, noriu paaiškinti padėtį. Teisinių požiūrių mūsų manimų neįmanoma sukurti Europos strateginių investicijų fondo, nenumatant, kaip finansuoti, nes pagal sutartį e, numatyta, kad pasiūlymas turi dėrėti su daugiamete daugiamete finansavimo programa, o pagal ją 8 e, milijardų nėra. Tai e, teisinis dalykas, o neteisit, neteisėta būtų tiesiog turėti tokį fondą, nenumatant iš kur finansavimas. Toliau kitas dalykas - metinė, diskusijos dėl metinės e, finansavimo programos ir pasakyta, kad vėlgi, jeigu grįžtume prie to, tai dar sukurtume, daug, būtų sukurtas didesnis chaosas. Kitas dar buvo pasaky, dalykas pasakytas, kad tada m, mm, nebus pakankamai e, reagimas m, e, mūsų gebėjimas planuoti išlaidų. M, ir tai paveiktų e, tiesiog nuspėjamumo dalyką, nu, nuspėjamumo padėtį, mes tada nežinosim tiesiog metai iš metus, kiek, kiek, lėšų, e, kiek lėšų liks, kiek lėšų bus galima e, investuoti. Toliau kitas dalykas buvo pasakyta, kad kiltų rizika, jog jog vėlgi būtų kvestionuojami E, Europos investicijų banko veiksmai, e, bet, bet ar, ar ir Europos Sąjungos veiksmai tiesiog. Ir antai jau yra problemų su 26 milijardais eurų ir dar būtų daugiau problemų su vėlgi papildoma garantijų ryga tai yra suma, nes jeigu mes negalėtume paaiškinti investuotojams, iš kur ateis tos garantijos, koks, kok, kokia jų suma, tai tada vėlgi tiesiog mūsų pasitikėjimas kris. Ypač turiu galvoje investicinius tam tikrus investuotojus. Dar vienas dalykas e, dėl biudžeto. Išlaidų kategorija 1A prasminga O išlaidų kategorija 1B negalima panaud... negali būti pakeista, ne, nekei... nepakeitus bendro finansavimo e, reglamento atitinkamos nuostatos. Tai čia vėlgi tikrai vargu, ar būtų galima grįžti prie šito reglamento. Toliau, priemon, lankstumo priemonė, tai mūsų ekspertai sako, kad ji nepanaudojama, nes pagal reglamentą sakoma, kad e, lankstumo priemonė galima pasinaudoti tik praėjus metams, kai jau kitos priemonės e, šiaip jau buvo panaudotos. Tad jeigu vėl dabar grįšim prie išlaidų kategorijos 1A e, pakeitimo, tai dėl to vėlgi taip tai paveiks horizontas 2000 ir Europos sujungimo e, priemonė, nors tai yra dvi puikios priemonės. Tad e, tai reikštų, tai tada vėlgi, jeigu išlaikysim e, būtent horizontas 2000 ir Europos sujungimo priemonės lėšas, tai tada teks tada apkarpyti, sakykime, Erasmus lėšas. Na, o ieškant alternatyvų, tai prisimenu, ką sakė Čerčilis, e, demokratija yra pati blogiausia sistema iš visų tų, kurios buvo išnaudotos. Bet aišku, tada, jeigu bus kalbama apie tam tikrus apkarpimus, tai vėlgi tai tokia, galim sakyti, blogiausia priemonė e, pasirodžius, kad kitos dar blogesnės dėl mm, tinkamumo finansuoti priemonės. Komisija laikosi aiškios nuostatos, kad reikėtų e, vengti to sektorinio, sektorinio voko tam tikro e, e, požiūrio. Jeigu dabar mes numatysim tam tikrus apribojimus, tai apskritai tada sunkiai pasieksim tikslą generuoti tam tikrą sumą milijardų. Uh, Tad Taip, dabar kalbant apie vėlgi tam tikras e, projektų atranką, tai projektas, projektai turėtų dėrėti su ES įvairių sričių politika. Aišku, kitas kriterijus, kad projektai turėtų būti gyvybingi ekonominių požiūrių, nes kitaip ne, nepritrauksi investuotojų. Trečias kriterijus - papildomumas. Mes nenorim, kad ES investicijų bankas e, tiesiog e, atmestų tam tikrus privačius investuotojus. Tiesiog e, reikėtų tada tik tai numatyti tam tikras sritis ir galiausia mes turėtume mobilizuoti privačius investuotojus. Dabar dėl investicijų gairių tam tikrų. Mes turėtume elgtis atsargiai. Kodėl? Nes iš tikrųjų yra didžiulis valstybių narių interesas ir kartu parlamento interesas dėl to, kad reikėtų turėti investavimo gairės. Tad jeigu apsispręsim dėl deleguotojų aktų, tai taip aš įsivaizduoju, kas įvyks. E, yra 28 valstybės narės ir yra 12 komitetų jūsų parlamente. Koks bus rezultatas? Tai rezultatas bus, kad praėjus metams diskusijų mes turėsim didžiausią pasaulio kalėdinę eglutę apkarstytą visokiais žaisliukais. Tad mes norėtume parengti vestavimo gairias kuo trumpesnės. Mes norėtume, kad ši, ši priemonė, ši, šis investicijų fondas būtų kuo paprastesnis kuo ir kartu kuo veiksmingesnis, nes buvo tokių atvejų, kai priemėm priemonių dėl apkarstę jas įvairiom sąlygom, per daug griežtom ir panašiai. Toliau dėl techninės paramos, kai kas jūs sakėt numatyta tik tai 21 milijardas techniniai, techniniai paramai, kad to nepakankama, bet tai yra papildomos priemonės. Nes bus numatytas vienas tam tikras langelis ir bus e, kartu pasinaudota e, visomis e, šiaip jau pagalbos, paramos programomis, kokios yra pagal jas per kitas Tad iš tikrųjų turėsim tą papildomą galimybę tų 21 milijono eurų per metus. Tais atvejais, kai nebus pasinaudojama lėšomis pagal Jaspers, pavyzdžiui, o norint pasinaudoti tokią galimybę pagal Jaspers, reikia struktūrinių fondų lėšų. Toliau dėl MVI. Daugelis jūsų sakėt, kad reikia aiškiai numatyti tikslinių lėšų MVI, bet mūsų manimų komisijos pasiūlyme yra būtent toks pasiūlymas dėl tikslinių investicijų MVI. Tad 5 milijonai papildomų lėšų Europos investicijų fonde numatyta tos lėšos e, bus tiesiogiai skirtos mažosioms vidutinėms įmonėms ir mikro įmonėms. Ir, ir čia numatoma, kad bus tai, tai, tai galins papildomai generuoti papildomų lėšų. Bet to yra jau tokių priemonių kaip Kosme ar Horizontas 2000, kurie, kurios yra puikios MVI o Europos investicijų fondo lėšos bus panaudojamos tiesiog papildyti turimas priemonės. Tad e, tai pasinaudojant horizonto 2000 kosme priemonėmis tikrai galėsim pasiekti sverto e, efekto, nes e, lėšos pagal kosmę tikrai pasiekiamos bus iškart greitai. Ir galiausia dar buvo pasakyta, kad mes galėtume pritraukti į šį projektą vietos ir regioninės valdžios institucijas. Aišku, bet kas gali teikti projekto pasiūlymus Europos investicijų bankui ir valstybės narės ir regioninės e, valdžios institucijos, priva, vietos valdžios institucijos tad e, vietos valdžios institucijos, regioninės valdžios institucijos tikrai E, tikrai, tikrai sveikintinos, jos galės dalyvauti. Ir aišku, baigdamas noriu padėkoti pranešėjai, šešėlinėms pranešėjams už tai, kad taip sparčiai dirbat, dirbot, laikas tikrai, laiko buvo labai nedaug, bet vadovaujantis gerą valią tikrai galima daug ką pasiekti. Ačiū. La ringrazio, dottor Rangers. E... Dėkuoju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 komisijai mąstyti, kad galima imti lėšas iš horizonto 2020 ir netgi nesilaikant normalios metinės biudžeto procedūros. Žmonės tiesiog kartais mėgsta ilgas diskusijas su taryba ir diskusija dėl kiekvienos smulkiausios desalės, dėl horizonto 2020 ir, ir kitų dalykų. Ir manyčiau, kad nereikėtų to labai trapaus politinio sustarimo, kurį praeitį pasiekėm sugriauti. Bet nebūtina mums kalbėti apie tai, ką mes darome neteisėtai, tai yra šiek tiek keista. Ir vietoj to, kad leisumės į tuos argumentus, kai kurie iš jų dėja man, beje man yra suprantami, ir kartais gal būtų galima tiesiog mums padėti, padėti rasti sprendimą, nes mes kompromisui esam atviri, mes norime rasti sprendimus. Ir nemanykite, kad dėl horizonto su mumis bus galima labai lengvai susidoroti, dėl horizonto 2020, kad bus galima apdoroti šešėlinius pranešėjus ar panašiai. Ne, ne, tiesiog mes dirbame visi kartu, mes esame iš komitetų įvairių dirbantis šiuo klausimu. Ir dirbame pasitelkdami ekspertus, kurie mums padeda nuolatos. Tai štai, mes viso labo tik politikams galėtumėt prikišti, bet mes pasitelkėme ekspertus. Dar vienas dalykas. Buvo daug kalbėjusių kolegų, buvo kalbama apie valdyseną ir sąsajas dėl orientyrų nustatymų. Ir e, taigi mes nenorėtume imti pinigų neapdairiai ir juos skirti kažkur neapdairiai. Aš manau, kad jeigu reiks, mes diskutuosime tiek, kiek reikės, 24 ar 48 valandas, dieną ar dvi, bet mes turime labai aiškę savo liniją parengti, tvirtą liniją. Lygiai taip pat ir dėl tinkamumo kriterijų. Taip pat mes turėjome tuos tinkamumo kriterijus ir norime kad jį būtų formuojami toliau. Taip pat norime, kad tas pereimas į kitą ekonomiką būtų tinkamai sutvarkytas, kad būtų aiškus taisyklės. Mūsų komitetui tai yra būtina, tai neturi nieko bendro su atskirom politiniam partijom, ne. Tiesiog mums visiems reikia skaitmeninės ekonomikos, mums reikia informacinės komunikacijos priemonių tinkamų. Štai štai, tai yra vieni iš tų kriterijų. Mes norime pasitelkti tas tikslinės lėšas ir tai yra labai svarbu, tiek kalbant apie mažas ir didinės įmonės, tiek kalbant apie energetikos strategiją. Tačiau turime visi kartu dabar padirbėti siekdami gero, tvirto kompromiso. Mums reikės visapusio komiteto palaikymo. Vienu metu aš net galvau, kad galbūt reiktų atidėti keletų dienų balsavimą, nes mums reikia šiek tiek daugiau laiko, bet aš noriu dirbti tikrai labai greitai, susitikti su šešėliniais pranešėjais ir jeigu balsuotume 14 dieną, e, tuomet įvyks iš tikrųjų labai platus balsavimas, mes taip pat turėsime labai tvirtą poziciją ir galėsime pateikti savo kompromisus pakeitimus ekonomikos ir biudžeto komitetams. Tiesiog jų kompetencija yra spręsti iš esmės, bet mes pateiksime savo kaip ir patarimai balsą. Ir tuomet mes sulauksime tų savo balsavimų rezultatų ir galėsime galbūt e, ten dar nuveikti su jais šį beitą gero, tadgi dirbkime toliau, e, turime dar laiko e, šešėliniams pranešimams apibendrinti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė ir kurie balsuos dėl to kompromiso, kaip sakė Ketlin. Prisijungiu ir aš prie plojimų, prie padėkos Ketlin. 14 diena yra ta diena, kai balsuosime. 20 e, dieną balsuosime bus balsuojama kitose komitetuose. Tad po pietų susitiksime su ponu Kanjete, bus viešas klausimas su ITRE komitetu TRAN ir JURI komitetais. Dėl klausimų klausimų, kurie buvo suplanuoti ir numatyti. Tad Kviečiu visus aktyviai dalyvauti susitikime su ponu komisaru. O dabar visiems geros pertraukos pasimatysim po pietų.